Perinam prie darbos varkės 8-9 klausimų. Aštuntas devintas klausimai link tikros ekonominės ir pinigų sąjungos. Suteiksiu žodį Marian Tyson. Uh, thank you, Chair. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Uh, voorzitter en collega's, wij hebben... Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Aš eh, norėčiau išsakyti savo nuomonę apie pateiktuosius pakeitimus pranešimui, kuriame kalbame apie siekį sukurti tikrą ekonominę ir pigų sąjungą. E, tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas, primenu Jums apie tai. E, jis e, rengiamas pagal sutarties 225 straipsnį. Sutartyje yra sakoma, kad Europos komisija turi pateikti gairės ir mes per savo kadenciją gavome uh, E, pageidavimą pareikšti iniciatyvą. E, po vadovo susitikimo birželio mėnesį pirmininkų suėga e, birželio mėnesį vykusios vadovo susitikimo parlamento pirmininkų sąjunga paprašė, kad mūsų komitetas parengtų pranešimą. Ir dabar jau matome, kad mūsų darbos varkė labai ankšta Ir e, pakeitimams bei projektui parengti mes neturėjome daug laiko. Pakeitimų buvo patikta labai daug ir aš noriu padėkoti visiems už 839 e, pakeitimus, kuriuos jūs man pateikėte. Manau, kad reikėtų galbūt pabandyti e, šiek tiek pakoreguoti kalendorių, bet mes žinome, kad jau yra suplanuota, jog turėsime balsuoti spalio 15 dieną, nes Europos vadovų taryba susitiks e, rudens e, posėdžiui jau kitą savaitę ir tada kalbėsime apie e, Van Rompojaus tarpinę notą. Dėrybos bus pradėtos. Turime palaukti, kol bus paskeltas tas Rompojaus dokumentas ir tada galėsime patiksinti parlamento poziciją. E, nes, e, kaip žinia, taryba jau e, pateikė daug savo nuomonių, neišklaususi parlamento pozicijos. Europos pinigų sąjunga ir ekonominė sąjunga pradamos formuoti neišklausus Europos parlamento pozicijos. Jūs žinote, kad šis pranešimas ir rengiamas trijų asmenų, kurie buvo paskirti pirmininkų sueigos, jie atlieka tarsi nešikų vaidmenį ir e, mes tengiamės atspindėti visų politinių frakcijų nuomonės, bet to būtina atsižvelgti į tai, kad reikia abipusiai sustiprinti dinamiką. Mes e, negalime e, prieštarauti savo dokumente kitiems anksčiau priimtiems tekstams. Mūsų tikslas yra stebėti, kad būtų išlaikyta e, paralelinių pozicijų dinamika ir net sustiprinta. Mes e, laukiame tolesnių dokumentų, tokių kaip e, AFKO nuomonė. AFKO komitetas yra svarbus, nes mes kalbame apie sustiprintą bendradarbiavimą. Taip pat užimtumo komitetas turės pateikti savo nuomonę bei biudžeto komitetas. Mes e, turėsime balsuoti dėl to ir, kaip jau minėjau, balsavimas įvyks spalio 15 dieną. O e, toks pranešimas, e, koks bus pateiktas tam laikui, turės apimti ar atspindėti daugumą uh, E, jūsų pasiūlytų pakeitimų. 839 pakeitimai, kaip jau sakiau. E, jūs visi suprantate, turbūt, kai, kai pranešimų yra daugiau negu 800, yra labai sunku rasti bendrą poziciją. Mes e, kartais sakome, kad reikia balsuoti dėl jų visų ir žiūrėti, koks bus rezultatas, bet tam paskotume valandų valandas ir nėra jokios garantijos, kad po balsavimo tekstas pasidarys nuoseklesnis ir sklandesnis. Todėl mes jau iš patirties žinome, kad taip nereikia daryti ir gautų pakeitimų pagrindo aš bandysiu suformuoti kompromisus, tarsi sublokuodama pakeitimus. Aš e, maždaug 15 procentų to darbo padariau ir tikiuosi, kad iki šio vakaro galbūt netgi pavyks e, dar daugiau pasistumėti į priekį. Gal ne šimtų procentų, bet aš jau sugebėsiu tiesiogiai pateikti savo pasiūlymus šešėlinims pranešėjams, su kuriais aš susitiksiu rytoj. Mano tikslas yra toks. Pabandysiu siūlyti tokius kompromisus, kurie leistų e, racionaliau balsuoti ir atspindėti jūsų poziciją. Aš tikiuosi, kad mes dėl kompromisų susitarsime greitai. O dėl to, kad būtų persiusta viskas, kas yra padaryta čia E, tolesnėms instancijoms viskas, kas bus nuspręsta čia dėl ekonomikos ir pinigų sąjungų. Galėčiau pasakyti, kad mes rengėme įdomų, naudingą tekstą. E, mes turim suprasti, kad čia teigiamas idėjų sąrašas yra labai įdomus ir aš stengsiuosi jį tik praturtinti. E, mes suprantame, kad dėl krizės tų pakeitimų e, bent 150 yra orientuota būtent į tą temą, į krizę. Kitas e, svarbus pakeitimų blokas yra susijęs su bankų sąjunga, apie tai mes jau kalbėjome. Jūs turbūt prisimenate, kad e, jau esu kalbėjusi apie vieningą stebėsinos ir kontrolės mechanizmą, apie E, bankų likvidavimo mechanizmą ir panašiai. Be abejo, bankų sąjunga yra viena iš keturių Hermano Van Rompojaus veiklos kertinių temų. Ir jūs, e, kolegos, turbūt e, suprasite, kad mes šiame tekste stengiamės nesileisti į detalės, nes visuomet atsiranda tam tikrų formuluočių, kurios uh, E, sukuria nereikalingų padarinių. Todėl mes tekste bandėme rasti bendro pobūdžio formuluotės, dėl kurių galėtume geriau dėrėti su kitomis institucijomis. Ir e, tai bus temos, kuriomis mes e, domimės per visą savo kadenciją. Mes neturime leisti susilpninti savo pozicijos ir neturime duoti negerų signalų vienai ar kitai institucijai. Todėl mes tikimės, kad bankų sąjungos pasiūlymus sugebėsime tyliai patvirtinti ir svarbiausia yra tai, kad e, pono Simon e, teikiamas teisėkuros pasiūlymas ir pasiūlymas dėl e, bankų likvidavimo mechanizmų būtų atspindėtas šiame tekste. Taigi šis iniciatyvinis pasiūlymas turėtų E, būti traktuojamas kaip prioritetinis. Toliau. Europos e, biudžeto ir ekonomikos sąjunga. E, dar vienas pakeitimų blokas. Suprantame, kad čia pasiekti kompromisus bus sudėtinga, bet pabandysime. Kiekvienu atveju turėsime gerai išmatuoti ir pasverti Reikia, kad tiems kompromisams pritartų didžioji dauguma, kad tarybai galėtume nusiųsti tokį dokumentą, kuris pradės e, naują diskusiją, kuris suteiks naujų idėjų e, vadovų lygmenių. Todėl e, taip mes priversime didžiąją daugumą išgirsti mūsų balsą. Ir e, E, gal, tikiuosi, kad ta dauguma mano pasiūlymus prims rimtai. Taigi bandėme rasti gerų kompromisų. Aš bandžiau suformuluoti e, pasiūlymų E, jau dabar, bet nėra taip jau paprasta e, biudžeto ir ekonomikos sąjungos kompromisus suformuoluoti, nes kiekvienas nori išlaikyti savo poziciją. Penktas e, pakeitimų blokas, kuriuo siekiame kompromiso, tai yra apskaita ir kontrolė. Tai yra nauja idėja naujos idėjos, kurios išplaukia iš Gvalterį pranešimo, iš Konstitucinių reikalų tarybos e, e, komiteto ir mes tikimės, kad siekdami kompromisų galėsime e, pataisyti visą eilę svarbių straipsnių susijusių su priedais. Taigi, tokie yra E, dabar mano reikalai ir ponė pirmininkė, aš čia detaliai neleisiu, ne, nesileisiu dabar į 839 pakeitimo analizę. E, šiandien po pietų mes juos visus aptarsime, aš pasiūliau tokį darbo metodą ir tik galiu pasakyti, kad tikiuosi, jog rytoj mes kartu su šešėliniais pranešėjais pasieksime pažangos siekiant tikslo ir sugebėsime išjudinti e, didelę daugumą parlamentarų ir priversiu juos pritarti mūsų siūlomis kompromisams. Ačiū. Uh... Ačiū. Dabar socialdemokratų vardu Lien Van Gogh. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš sveikinu pranešėją, kuri E, rengė e, pranešimą dėl Van Rompojaus pakeitimo ir jam yra pateikti 839 pakeitimai. Tema Bankų sąjunga ir kalendorius labai glaustas. Mes jau panagrinėjome pirmąją pakeitimų e, dalį. Ten yra kalba apie Bankų sąjungą ir demokratiją ir mes tikimės tolesnių minčių apie biudžeto ir ekonominę sąjungą. E, dėl siūlomų pakeitimų manome, kad jie iš esmės yra priimtini, bet problemų kyla dėl to, kas yra neįrašyta, kas yra neįtraukta. Akivaizdu, kad yra žengtas žingsnis atgal dėl bankų sąjungos, dėl taikymo apimties. Europos centrinis bankas kaip e, integruota stebėsinos institucija e, garant garantuojanti indėlius ir e, užtikrinanti bankų saugumą turi rasti ilgalaikį sprendimą. Be to mes matome, kad e, fondų, griežtas, fondų griežtas atskirimas e, yra nesutvarkytas, šitą tarsi žengtas žingsnis atgal. Mes suprantame, kad Europos stabilumo mechanizmas kuris būtų gyvenimas per teisingumo teismą. Dėl demokratijos yra daug gerų elementų. Pirmiausia, dėl metodo ir bendrijos institucijų. Bet ir čia yra šiokių tokių trūkumų, neįrašyti svarbus elementai. E, dėl, e, dėl pinigų sąjungos yra išbraukta idėja, kad Europos parlamentas turėtų balsuoti e, prieš pavasario vadovų susitikimą. Mes taip pat sakome, kad turėtų būti e, pateikti konkretesni pasiūlymai dėl trojkos veikmens, dėl komisaro atsakingo už eurą, nes kol kas jie yra neįrašyti tuo metu, kai buvo pateikti pasiūlymai dėl kitų dviejų svarbių elementų - ekonominio ir biudžetinio, aš norėjau išskirti, kad mūsų prioritetas įtraukti socialinį paktą į jūsų pranešimą. E, šiuo metu ekonomikos ir pinigų sąjungos e, požiūriu tai yra vienas iš svarbiausių elementų. Kalbėti tik apie pinigus ir ekonomiką nepakanka. Mes 814 pakeitime labai detaliai apie tai kalbam ir aš tikiuosi, kad į tą pakeitimą bus atsižvelgta. Kitas mūsų prioritetas yra investicijos. Tai yra labai svarbu ekonomikos augimui stiprinti. Čia mes irgi pateikėme nemažai pasiūlymų, kuriuos aš detaliau aptarsiu diskusijose su kitais šešiniais pranešiais. Ačiū. Thank you, Sophie. Ačiū. Sofija dabar. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, pranešėjai už pastangas peržiūrėti beveik 850 pakeitimų per tokį trumpą laiką. Tai iš ties um, Herkulio užduotis. Iš tiesų aš pritariu kai kuriems um, anksčiau pasisakiusiems kolegoms. pranešėja pabandė išbraukti nemažas pradinio teksto dalis, ypač tas susijusias su bankų sąjunga. Aš nežinau, koks bus kompromisinių pakeitimų rezultatas, nes mums dar kol kas trūksta dalių dėl fiskalinės ir ekonominės sąjungos. Bet aš iš tiesų niekam ir neprieštaraučiau, jeigu tai liktų. Ir turbūt visi galėtų pritarti šiam tekstui, nes labai mažai čia liko iš to, kas buvo pirminiam dokumente ir pakeitimuose. Nežinau, kaip mes dabar galėtume peržiūrėti 839 pakeitimus tinkamu būdu, jeigu balsavimas yra numatytas kitą savaitę. Bet aš galėčiau balsuoti dėl to, kaip dėl rezoliucijos, bet iš esmės yra likę labai mažai turinio dalykų. Ir mes turime padaryti strateginį pasirinkimą. Jeigu mes paliksime kontroversiškus klausimus kitiems pranešimams, tai galime tada susirūpinti, kokiagi pridėtinė vertė sukurs šis pranešimas apskritai. Tenka dėl to apgailę stauti. Ir kai kurie kompromisiniai pakeitimai iš tiesų neatspindi jau dabar patvirtintų kai kurių Europos parlamento pozicijų. Taigi aš nežinau, koks yra geriausias kelias. Aš turiu dar detaliau peržiūrėti šios pakeitimus, kadangi gavome juos tik tai šį rytą. Ir tikrai galėčiau prieštarauti tik keliems klausimams, bet kita vertus vėl e, apskritai dabartiniuose kompromisuose nėra tiek daug turinio arba esmin, esminių dalykų. Aš siūlyčiau e, sugrupuoti pakeitimus pagal atitinkamas kategorijas ir pažiūrėti, kaip šis pranešimas derinasi su kitais pranešimais. Ir turime pagalvoti apie principinius dalykus. Tokiu būdu padarytume daugiau pažangos. Mes kalbame apie vieną priežiūros instituciją bankų sąjungai, bet nesakome, ar ta institucija turėtų būti Europos centrinis bankas ar ne, nes turbūt neišvengiama, kad bent jau trumpalaikiu metu e, ta institucija bus Europos centrinis bankas, bet galbūt galėtume pasvarstyti ir kitas galimybės, kurias būtų galima pritaikyti tolesnių laikotarpių. Aš manau, kad turėsiu dar galimybės pasisakyti apie tos klausimus. Ačiū. Filip, prašom. Iedereen, uh, Marianne, als ik de twee eerste sprekers gehoord heb, denk ik dat ze allebei je. Ačiū, Marianne. Aš girdėjau pirmosius du kalbėtojus, išklausiau pirmosius du kalbėtojus ir manau, kad jūs nusipelnot paskatinimą. Ta ir galiu padaryti. Aš sutinku, Marijan, su tavim, kad nereikėtų vėluoti ir pasiskubinti, kad išvados būtų parengtos kitam Europos vadovų susitikimui, bet reikia, kad rezultatai būtų matomi. Jeigu ne, sukursim įspūdį, kad esame parlamentas be idėjų. Aš norėčiau jūs paremti, nes diskusija dėl bankų priežiūros sistemos galės vykti, kai kalbėsime uh, apie bankų pranešimą atskirą, todėl aš nemanau, kad reikia kartotis. O dėl šio jūsų dokumento skyriaus aš nemanau, kad yra kažkokia tvirta formulė. Mes turim kalbėti apie indėlių garantijų sistemą ir uh, E, kitas sistemas ir mes su valstybėmis narėmis kalbėdami turėtumėm turėti aiškę poziciją. Mes nuolat kalbame apie kitus žingsnius, bet man priežiūros tekstas atrodo yra priimtinas, e, jis išplaukia iš sutarčių ir aš čia nieko negaliu pridurti, nieko negaliu pakeisti. Mes geriau sutaupytume energijos, kai mastome labai daug CO2 e, prikūrėme. Nereiktų to daryti. Kitas dalykas. Dėl EIGSS. Aš žinau, kad dešimt užsienio reikalų ministrų būtent apie tai kalbėjo. Ir jie parengė dokumentą, parengs dokumentą, kuris yra žymiai drąsesnis negu tai, apie ką mes kalbame. Dėl e, metinės augimo uh, apžvalgos jie parengs savo formuluotės ir aš manau, kad mes parlamentą savo ruoštų turėtumėm drąsesni būti. Uh, ambicingesni. O kalbant apie ekonominę sąjungą, netgi dabartinėje sutartyje, taip kaip tu ją e, pacitavai, yra pasakyta, kad galima padaryti žymiai daugiau negu yra daroma dabar. Mes galime sustiprinti drausmę pagal strategiją 2020, mes galime e, neapsiriboti tik tai stabilumo ir augimo paktų, kurį jau dabar turime. Viskas, ką mes darome rengiant e, stebėsenos e, programas pagal 125-126 straipsnius, e, reikalauja, kad parlamentui būtų suteiktas stipresnis vaidmuo. Silvi savo pranešime kalbės apie tai, kaip mes su stabilumo obligacijomis galėtume suderinti šį dokumentą. E, suprantame, kad e, būtina sukurti tam tikrą saugumo tinklelį jaunimui. Apie visą tai yra kalbama sutartyje. Ir dabar jau, manau, esminė pastaba. Vestervelės grupė, gal ne Van Rompojus, bet pati Vestervelės grupė negalvoja apie dabartinę sutartį. Aš manau, kad mes visi jau pasiekėme ribas to, ką galima padaryti su sutartimi mes, kai kalbam apie bankų sąjungą, suprantam, kad kūrėme naują struktūrą. Visi supranta, kad tai iš esmės problemų neišspręs. Problemų egzistuojančių vidaus rinkoje, eurozonoje, e, e, tų valstybių, kurios yra eurozonoje ir tų, kurios nėra eurozonoje traktavimo problemų. Taigi mes negalim galvoti tik apie sutartį. Aš kaip Silvi negaliu galvoti tik apie stabilumo obligacijas. Aš stengiuosi galvoti apie tai, ką mes galime padaryti, peržengiant šios trūties, sutarties ribas. Todėl aš čia manau, kad reikėtų bet kokiu atveju renkti pranešimą, kuris nebūtų labai švelnus, kuris būtų labai greitai pamirštas. Mes turim būti drąsesni, konstruktyvesni. Marijan, tu žinai, kad mes kartu galim surasti daugum ir mes to sieksime. Kolegai Lim, noriu pasakyti, kad man labai malonu buvo girdėti, kad jis prancūziškai kalbėdamas taip gražiai ištarė Van Rompaus pavardę. Ačiū. Okay, <laughs> all right. <laughs> <laughs> Ivo. Ivo. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, kaipgi mums reikia susitvarkyti su daugiau negu 800 pakeitimų. Čia galima sakyti laimiai, tiek daug pakeitimų yra arba nelaimiai. Bet tai yra ponios Tyson užduotis peržiūrėti juos atitinkamai Ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad kolegė tą darys atvirai ir tinkamai. Tai pirma mano pastaba. Aš taip pat, kaip ir kiti kolegos, pasiūliau daugybę pakeitimų. Mes kalbame apie daugiau negu 800 pakeitimų, o tai rodo, koks svarbus klausimas yra bankų sąjungą. Ir kiek dar daug mums reikia pridurti prie to, kas jau yra parengta. Leiskite man pasidalinti su jumis keliomis pastabomis. Aš prioritetinę tvarką pabandysiu pasisakyti. E, pirmasis pakeitimų blokas, mano nuomonė, yra svarbiausias esminis punktas yra susijęs su demokratinė atskaitomybė. Prieš keletą savaičių vyko diskusijos ir aš nemanau, kad tai būtų kontroversiška, nes visi kalbėjusieji pasisakė, kad demokratinis viso proceso legitimumas yra labai svarbus. Tai yra pagrindinis principas. Ir aš esu įsitikinęs, kad mes rasime tinką formuluotę, tinkamą formuluotę, kuri bus priimtina, jeigu ne visiems, tai daugumai parlamento narių. Dabar antrasis blokas, jame yra kalbama apie subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymą. Aš nežinau, ar lengva čia bus rasti kompromisą, bet bankų sąjunga, kad ji galėtų veikti, reikės vadovautis šiais principais. Ir tą reikėtų aiškiai pabrėžti balsavimo metu. Trečias pakeitimų blokas. Turiu pasakyti, kad mano pozicija turbūt bus mažumos. Kalba eina apie valstybių narių teisę vykdyti priežiūrą Prieš keletą savaičių mes kalbėjome apie pasiūlymą, apie pasiūlymo bendrą architektūrą. Nežinau, kas iš jūsų dalyvavote, bet aš pateikiu pavyzdį iš savo šalies, iš Čekijos. Čekijoje Čekijos nacionalinis bankas privalo išlaikyti finansinę sistemą stabilę. Tokia prievolė yra numatyta Čekijos konstitucijoje. Taigi klausimas yra toks, kas tars paskutinį galutinį žodį dėl pinigų politikos tose šalise, kurios nesinaudoja eurų kaip valiuta. Ir galiausiai norėčiau tarti keletą žodžių apie fiskalinę sąjungą. Mes sutarėme dėl Europos semestro formos, formato, bet aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad dėl nacionalinių biudžetų turėtų spręsti, kiek galima daugiau nacionaliniai parlamentai, nes kiekvienos valstybės narės parlamentas kiekvienais biudžetiniais metais turi svarstyti biudžeto klausimą ir šis klausimas turėtų išlikti nacionalinių parlamentų rankose. Nacionaliniai parlamentai yra išties arčiau šalies situacijos nei kad, pavyzdžiui, Europos parlamentas. Tai tokios yra mano pastabos, kuriamis norėjau pasidalinti. Ir esu įsitikinęs, kad bendradarbiausime ir sieksime suartinti savo skirtingas pozicijas. Esu dėkingas poniai Taisin už jos e, sudėtingą darbą, kuris iš ties yra labai sunkus. Ačiū. Ar būtų dar šešėlinių pranešėjų ar jų atstovų, kurie norėtų pasisakyti? Ne, žalieji ne, kiti ne. Tuomet pereikime prie nuomonės. Afko. Roberto, kur jūs? Dėkui, pirmininkė. Šį rytą AFKO komitete buvo balsuojama dėl šios nuomonės. Taigi tekstui buvo pritarta. Aš parengiau tarsi konsoliduotą versiją, ją galėsiu visiems išsiųsti, kuriems bus įdomu. Ir taip pat galiu jums keletą dalykų pasakyti, kurie galbūt bus naudingi jums diskusijose. Tai keletas svarbių dalykų po šiandienos balsavimo. Jie yeah vis tik tai patvirtino pranešimo projekto formą. Ponas Lambertas, man atrodo, išėjo, aš noriu atsakyti, sureaguoti į jo nuogastavimus dėl esamų ir reformuotų sutarčių. Visų pirma, tai yra grinai AFKO komiteto kompetencijos ribose esantis klausimas todėl AFKUR rengė e, pranešimą, manau, todėl ponė Tyson ir nekalbėjo apie šį aspektą. Balsavimo rezultatai, man atrodo, parodė gana subalansuotą nuomonę. Ten yra teigiama, kad reikia reaguoti, reaguoti nedelsant, pasitelkti visas prieinamas priemonės ir dabartinės sutartis. Žinoma, tai nereiškia, kad mes manome, kad uh, ekonominė ir pinigų sąjunga pareikalaus iš esmės reformuoti sutartis. Tiesiog parlamentas pasinaudos savo iniciatyvos teisę šią temą, bet be abejo negalima parengti teisėkuros pranešimo ir jo pasirinkti kaip priemonės. Reikės iškoti kitokių. Ir tokiu būdu daryti politinį spaudimą, nes manome, kad reikia uh, imtis e, konkrečių priemonių tam, kad sukurtume e, svertus, kurie paskatintų sutarčių reformas, o joms turės būti pritarta vienbalsiškai. Be abejo, bus labai sunku e, sulaukti politinio sutarimo tokiai sutarčių reformai, kuri keistų ES galės. Ir manau, kad šie du pastebėjimai visiškai dera su ponios Taisen e, požiūriu. Tai matysite ir AFKO parengtame tekste, ten labai daug pastraipų kalba būtent apie tai. Ir keletas kitų dalykų. nemažai pastebėjimų yra naudingi ir teisingi, paž demokratinė skaitomybė ir Europos parlamento vaidmuo E, fiskalinėje sąjungoje ir ekonominėje sąjungoje ir taip pat e, santykiai su kitomis institucijomis. Ypač kalbant apie eksantę koordinaciją ir galima deleguotųjų aktų procedūrą pagal 136 e, straipsnį kuriant fiskalinę sąjungą. Manau, kad jau paaiškėjo, kad visą tai būtų galima, e, kad netgi nekeičiant sutarčių, būtų galima sustiprinti Europos parlamento vaidmenį gana e, e, matomai. Turiu galvoje jo vaidmenį ekonominėje ir finansinėje valdysenoje. Tokiu būdu už panaikintume dabartinę esamą spragą. Dėl to labai stipriai buvo diskutuojama ir praėjusią savaitę daugia šalėse konsultacijose buvo pateikti labai įtikinantis argumentai. Ir keturių e, asmenų rengusių pagrindinį dokumentą projekte jau tai buvo pakankamai gerai atspindėta. Dėkui. Ačiū dar du kalbėtojai, ponė Ferrera ir ponas Klint. Silvi, ar dar Rikardas, kiti? Gal dar norinčių pasisakyti? Visas rankas pabandysiu suskaičiuoti. Kągi, Liza. Dėkui, pirmininkė. Visų pirma, jungiuosi prie tų, kurie dėkojo Marijan. Ši tema labai sudėtinga, labai plati ir jai teko ją išnagrinėti per labai trumpą laiko tarpą. Ir taip pat pritariu Lyjamui dėl to, ką jis sakė, e, dėl to, kokia yra mano frakcijos pozicija. Taigi dar tik tai tris ar keturis pastebėjimus norėčiau pridurti. Visų pirma, rytoj, tai yra šį rytą ne tik tai AFKO, bet, komiteto, bet ir užimtumo komiteto nuomonės buvo e, patvirtintos. Aš nenorėčiau kalbėti visiškai e, e, šių komitetų vardu, tik tai noriu atkreipti mūsų visų dėmesį į tai, kokios yra jų pozicijos. Aš esu visiškai įsitikinusi, kad reikia aiškios pozicijos, tokios, kuri Europos parlamentui suteikia e, tokį svarbų vaidmenį, kokio jis vertas, sprendžiant, kaip e, norėtume, kad atrodytų Europos Sąjunga ilgalaikėje perspektyvoje. Manau, kad Marijan strategija yra tokia pat. Kita vertus, atrodo, kad ji šiek tiek atsargesnė, ieško daugiau bendro sutarimo, jeigu teisingai ją supratau. Būtent todėl ir noriu šitą savo pastebėjimą paviešinti. Manau, kad Europos parlamento pozicija nuolat keitėsi bėgant metams ir dabar reikėtų dar labiau ją sustiprinti tam, kad mes galėtume pateikti aišku, konstruktyvų pasisakymą ir savo nuomonę pateikti aiškiai žiniasklaidoje. Aš nenoriu vardinti čia viso sąrašo E, konkrečių pavyzdžių, bet prisimenu pranešimą dėl krizės, dėl krizės valdymo bankų sektoriuje. Tuomet buvo parengta pozicija dėl finansinių transakcijų mokesčio ir taip pat e, dėl kitų klausimų buvo parengta labai daug įvairiausių tekstų. Tad aš nesakau, kad mums reikėtų tiesiog nuolat renkti tuos uh, tekstus, kurie tarpusė visiškai nesusiję. Tiesiog parlamentas, manau, turėtų parengti tokią poziciją, kuri būtų aiški, koncentruota ir numatytų parlamentui tokį vaidmenį, kuris padėtų mums nuolat laikytis aukš... gan ambicingų tikslų. Manau, kad tai būtų priimtina visiems. Todėl nereikėtų, e, kad šis pranešimas liktų tik tai teisėkuros tekstu skirtų laikotarpio vidurio vizijai, siekiant e, užtikrinti ES nuoseklumą. Taip pat nereikėtų atverti Pandoros skrynios ir pradėti kalbėti apie naują sutartį, tačiau tuo pačiu reikėtų įvardyti mūsų viziją, ją akcentuoti. Tam, kad ateities sutarčių galimi pokyčiai apsiribotų dabartinių spragų užkamšimu. Juk dabar kalbame apie Europos viziją. Tad aš norėčiau paraginti Marijaną būti ambicingą, rengiant pranešimą, nes jis, mano nuomonė, labai svarbus. Ir mes labai dažnai to prašydavome laikotarpio vidurio vizijos Europai. Tad pabaigai noriu pabrėžti, kad dabar mums reikėtų penktojo ramščio. Tai yra minimalios socialinės teisės ir jų užtikrinimas, taip pat piliečių teisės. Ir šios savokos e, nuolat kartojamos pamatinėse ES tekstuose, bet reikėtų, kad žodžiai virstų konkrečiais darbais. Ir tai, tai galėtų būti penktasis ramstis. Taigi, bet mano pagrindinė žinutė Marijanai būtų, būkime ambicingi. Pasinaudokime visų iki šiol atliktų darbų. Tokiu būdu galėsime parengti ambicingą, o ne neutralią Europos parlamento poziciją į tokią, į kurią nebus galima nekreipti dėmesio. Dėkui. Äh, Dėkui. Dėkuoju kolegijai Marijanai Tyson. Ji prisėmė labai svarbų ir sunkų vaidmenį, tai yra parengti Europą rytojui projektą. Tai jau savaime yra sunkus uždavinys, bet jis tampa dar sunkesnis todėl, kad kai kurios politinės rytis, kurias jai tenka nagrinėti, yra svarstomos ir kitose politinėse forumuose ir kontekstuose. O be to dar yra ir laiko spaudimas, nes laiko yra nedaug. Aš dar nepežiūrėjau visų kompromisinių pasiūlymų, bet noriu pasakyti, kad jeigu Marijana pageidautų, sutrumpinti pranešimą ir susitelkti tik į tas sritis, kur nėra pateikta jokių teisėkuros iniciatyvų, tai, manau, būtų labai logiška. Pavyzdžiui, dėl krizės valdymo yra rengiamas dokumentas ir dėl to čia antro dokumento renkti yra neverta. O tos rytis, kur nėra jokių teisėkuros iniciatyvų, kaip tik ir galėtų būti paliktos pranešime, o kur jau bus netrukus pateiktos tokios iniciatyvos, tai galbūt jų reikėtų palaukti. Ir tuomet išreikšti tarybai mūsų nuomonę, ką per keletą mėnesių taryba galės padaryti be mūsų pritarimo. Pavyzdžiui, e, bendros stebėsenos mechanizmo sistema ir jos poveikis eurozonai taip pat situacijai Europoje ir galbūt po dviejų ar trejų metų mums pavyktų parengti dar vieną konvenciją, kuri numatytų Europai dar vieną reglamentavimo dokumentų rinkinį. Tad tuomet, manau, mus išklausytų. Ir jokios žalos Europai nebūtų patirta. Čia turiu galvoje bet kokį poveikį eurozonai, taip pat Europos padalyjimą. Ne vienas teisės specialistas nesakytų, kad į mechanizmų galėtų naudotis tik tai tos šalis, kurios naudoja eurą kaip valiutą, bet tuomet padalintume Europos valstybės narės į dvi grupės. Tad, žinoma, tokia nuomonė yra ne vienintelė, yra ir kitokia. Aš pacituosiu tai, ką girdėjau e, Vokietijos ministrų, e, finansų ministerijos darbuotojo nuomonė. Jis teigia, kad visos valstybės narės turėtų turėti galimybę naudotis tokio, tokiu mechanizmu. Uh, Ir jeigu taip būtų, tai būtų išvengta ES padalyjimo. Nes kai kurios valstybės narės galbūt norės artimiausių metų įsivesti eurą, pavyzdžiui, galvoju apie Švediją. Tad tokioms valstybėms taip pat turėtų būti numatytos tokios pateisės kaip ir toms šalims, kuriuose euras jau yra įvestas. Tad reikėtų ieškoti tokio sprendimo, kuris būtų suprantamas ir piliečiams. Mums čia lengva teikti naujus pasiūlymus, naujus reglamentus, planuoti, bet mes kartais pamirštame, kad kad tai turi būti suprantama ir Europos piliečiams, nes jeigu taip nebus, skeptiškas nusistatymas ES atžvilgių tik tai auks piliečiai turi jausti, kad mes laikome subsidiarumo principo. Kitaip tiesiog mūsų pasiūlymams nebus pritarta. Europos centrinis bankas, jeigu jis prisimtų tą priežiūros vaidmenį, jis galėtų būti atsakingas tik tai už bankų sektorių pagal sutartį. Tik tai tai būtų įmanoma pagal sutartį. Parlamente jau anksčiau esame kalbėję apie priežiūrą ir prisimenu, kad mes sakėme, kad finansų rinkos neapsiriboja vien bankais. Jos priklauso viena nuo kitos. Joms priklauso ir draudimo kompanijos, ir kiti veikėjai. Todėl kyla klausimas, ar reikėtų ir toliau stengtis užtikrinti, kad bendras Europos priežiūros mechanizmas apimtų visus finansų sektoriaus dalyvius. Nes jeigu jie yra tarpusavyje priklausomi, tad e, jų visų neprižiūrint e, neišvengsime dabartinių rizikų. Taigi, Marijan, aš pritarsiu Jums, jeigu Jūs susitelksite į tas sritis, kur mes iš tiesų galime įnešti svarų indėlį. Ir taip pat nereikėtų pateikti pernelyg e, kategoriškų pasiūlymų. Nereikėtų dubliuoti savo darbo ir e, kalbėti apie tai, kas yra nagrinėjama kitur. Silvi. Labai trumpai, Marija, nes jau labai daug buvo pasakyta, porą pastabėlių. Pirmiausia, aš pritariu tiems, e, tam pageidavimui, kad būtume kuo drąsesni. Aš manau, kad mes turime išsirinkti prioritetus. Negalim surašyti visko, kas yra, negalim apimti visko, mes turime išsiaiškinti, kas svarbiausia pasakyti tomis temomis. Ir dar viena pastaba. Aš neparengiau pakeitimų dėl pastarojo meto pokyčių, bet manau, kad kai kalbame apie pereimą į laikotarpį nuo to, kas yra daroma e, sutartyse, e, reikėtų pasiūlyti, kad prieš pradedant bet kokias dėrybas apie sutartį pagalvotume apie ratifikavimo reališkumą. Nes e, pirmiausia, mes turėtume išsiaiškinti, kokios būtų ratifikavimo sąlygos. Ir tada kiekviena valstybė galėtų demokratiškai pasakyti, ko ji nori, ko nenori. E, ir išvengtume tokiu būdu tokių žalingų padarinių. Ir Ir be to mes tokiu būdu išvengtume e, kaltinimų, kurie mes tarsi atsidurėme dėmesio centre ir paskui esame nustumiami į šalį. Marian uh, E, kalba apie ratifikavimą didžiąją daugumą, dvigubą daugumą, tada didžioji dalis valstybių narių turėtų liauti. Mes e, turėtume aiškiau kalbėti apie datas, kada galėtume ratifikuoti sutartį. Taip jau būtų šiek tiek aiškiau. Daugiau nekalbėsiu, bet manau, kad vienintelis e, dalykas būtų dabar nekursyti ugnies tiems, kurie jau dabar rengia referendumą Junktinėje karalystėje. Turim galvoti apie keitimo sąlygas ir turime galvoti apie tos, kurie nori keisti sutartį, apie tos, kurie nenori eiti tolyn ir kurie nieko nepadarys. Ja, dank, äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Marijan. Manau, kad jie tikrai nemažai padarė, sukūrė išsamų tekstą. Norėjau paprasčiausiai pasakyti, kad mano nuomonė neparengtasis tekstas yra sveikintinas, kaip ir pati bankininkistės sąjunga. Manau, kad reikia tolesnių pokyčių apie e, e, šioje srityje, nes pinigų ir bankų sąjunga bus įmanoma tik tai tada, kai bus parengta juridinė bazė, nepaslaptis. O tol, kol Neturime reikalingų teisė kūrinių dosie dėl e, indėlių garantijų, dėl e, kapitalo reglamentavimo. E, mes negalime sukurti reikalingo pagrindo ekonomikos ir pinigų sąjungai. Tikiuosi, kad šie trys dosijai bus sėkmingai užbaigti ir galėsime realiai sukurti tokią ekonomikos ir pinigų sąjungą, kokios norime. Taigi iš tiesų turime sukurti struktūr, tokia, tokį pastatą su pamatais, su sienomis ir stogu. Kaip buvo pasakyta, man susidaro įspūdis, kad sutarties pakeitimas nebūtų realistinis dalykas, nes ją turėtų ratifikuoti valstybės narės. O ten nuomonės labai ženkliai išsiskiria dėl sutarties pakeitimų. Labai daug kas pasisako prieš tokius dalykus. Todėl būtų labai gerai, jeigu mes galėtume baigti e, šios teisėkūrinius dosijai. Ir manau, kad tai yra teisingiausias kelias į priekį. Noriu pabrėžti tai, apie ką kalbėjo Wolf Klins anksčiau. Dėrybos su valstybėmis, kurios neįeina į eurozoną. Mes negalime ES suskirsti, sus, sukurti suskaldimo. Uh, Mes turim labai atsargiai dirbti ir šį itin jautrų klausimą e, reikia delikačiai išspręsti. Dar vienas man labai svarbus aspektas. Indėlių saugumo fondo klausimas. Čia mes turėtume nepak neprieštarautų tam, kas buvo sukurta praėjusiu metu vasario mėnesį. Buvo pradėtas procesas, kuris jau įsibėgėjo ir laikausi tokios nuomonės, kaip pranešė ir daugelis kitų šešėlinių pranešėjų. Šis konkretus klausimas galiausiai turi būti sutvarkytas. Dėl to, kokie fondai bus susiję su šia tema. Nes privalome galvoti apie moralinius, nors psichologinius pavojus. Manau, kad e, praktinė prasme nu, nustatyti terminai yra labai labai griežti ir aš su dėliu susidomėjimu stebiu, kaip viskas baigsis. Linkiu pranešėjai geriausius kloties ir per artimiausias porą dienų pamatysime, ką ji sugebės sukurti per kompromisus, kokie kompromisai išplauks iš šio teksto. Olė toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasitikiu pranešėją ir ji sugebėjo rasti kompromisų dėl STB ir panašiai. Tikiuosi, kad jie ir toliau sugebės e, dirbti. Aš tris dalykus norėčiau išskirti. Pirmiausia, atskaitomybė ir demokratija. Tai yra esmė. Visi dokumentai, kurie buvo pateikti per pastaruosius pusantrų dviejus metus, e, e demokratijai skiria labai nedaug dėmesio, porą trejata sakinių ar porą trejata eilučių. O tai yra taip svarbu, kad negalime tuo apsiriboti, nes per demokratiją mes įtvirtiname savo veiklos ir kitų dirbančiųjų šiais klausimais legitimumą. Kitaip iškils dar daugiau problemų negu kad yra šiandien. Dar vienas dalykas, apie kurį kalbėjo keletas kolegų. Jūs žinote, ko aš noriu savo valstybei. E, kai aš kalbu apie e, Švedijos prisijungimą prie eurozonos. Turiu pripažinti, kad mano pozicija yra mažumos pozicija ir e, reikalai nei kiek negerėja. Bet bet kokiu atveju ES padalymas reikštų katastrofą. Ir aš tikrai nemanau, kad mes galėtume numatyti ar ne, padarinius, ar nekreipti dėmesio juos. Aš ne tik sakau, kad reikia atvirų durų ar panašiai. Aš noriu pasakyti, kad mes turime klausyti ir pateikti pasiūlymus, kurie būtų priimtini valstybėms esančiams už eurozonos ribų. Ir aš savo ruoštų įtraukiu ir Londoną bei Jungtinę karalystę. Jūs, e, jums gal ir nepatinka Londono kai kurie pasisakymai, bet būtų katastrofa, jeigu nors viena valstybė būtų palikta nuo šalyje. Taigi, Silvinė, palikim jiems galimybės. Žiūrėkit, kas vyksta kontinente ir jūs galit pasitraukti. Negalime to leisti. Tai būtų stichinė nelaimė. Ne tik jungtiniai karalystėje, bet ir mums visiems esantiems čia. Aš jums, Silvi, sakau, gražiai elkitės su jais. Elkimės gražiai su jais. Aš esu girdėjęs tam tikrų pastabų. Jie gali šaukti. Man mama visą laiką sakydavo, jeigu kažkas šaukia ant tavęs, tai nešauk atgal. Nerėk atgal. Biblijoje tai parašyta, jūs gerai Bibliją žinot. Ir aš noriu pabrėžti, kad tokioje diskusijoje anksčiau nedalyvaudavau, bet parengiau keletą pakeitimų kartu su kolega Turvals Bet e, tai yra būtina. Ir būtent apie tai mes dabar diskutuojame savo valstybėje. Neleiskime tiems, kurie sako, kad jeigu mums, mūsų Europoje nereikia, tai mes be jų irgi apseisim. Neleiskime jiems to tikėti. Mm, aš tikiuosi, kad mes visi gražiai elgsimės vieni su kitais ir paliksim duris atviras be pranešėjos, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Gunnar. <clears throat> I would uh, like. Aš norėčiau visiškai pritarti mano bičiuliai Ole Schmidt. Norėčiau pabrėžti tą šiandien. Manau, kad reikėtų kalbėti rimtai, kai kalbame apie priežiūrą Tikriausiai niekas neprieštarautų geresnės priežiūros įtvirtinimui. Ir aš manau, mums svarbiausia yra užtikrinti tai, kad priežiūra netaptų blogesnė ar prastesnės kokybės. E, fragmentacija, tas susiskaldimas silpnina visą Europą. Taip pat gali susilpinti ir priežiūros mechanizmą. Negalima turėti dviejų skirtingų mechanizmų priežiūrai užtikrinti. Tai, kas svarbiausia, turi būti užtikrinta pirmiausia. Ir mes turime kalbėti, kaipgi vystyti tą Europą. Taigi mane šiek tiek neramina, kai kalbama apie tiek daug Europų kūrimą, fiskalinės Europos, stabilumo Europos, ekonominės Europos, priekybos Europos, galima kalbėti ir apie priekybos Europą, apie vidaus rinką, bet ponė pirmininkė, aš dar kardinaliau pasisakyčiau, kodėlgi mums neinvestavus į taip vadinamąją Europos sąjungą. Tai yra politinė, ekonominė, fiskalinė, rinkos sąjunga ir priekybos sąjunga, nes mes prekiaujame. Ir mums rimtai reikia į tą žiūrėti. Mes išgyvename tokį laiką, kai reikia išsaugoti Europą. Susiskaldimas yra pats plaš, prašiausias dalykas. Mes turime pritarti viskam, kas pagerintų, suvienintų Europą. Ir kartais, aš manau, kad visi mes turėtume labai rimtai žiūrėti Europos Sąjungą ir rūpintis Europą. Aš turiu esu matęs daugybę pasiūlymų, kurie ne tiek vienyje Europą, bet skaldo. Nenorėčiau, kad mes kalbėtume apie pietų, šiaurę, rytus, vakarus, kas yra Europoje ir kas nėra Europoje. Kodėlgi mums nepasirinkus Europos Sąjungos? Šiandien tai jau tampa radikaliu pasisakymu, bet tai yra esminis dalykas, ko mes turime siekti. Ir aš matau, kad Ole Šmit su manim taip pat visiškai sutinka dabar. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Marijo iš. Marijan, aš manau, pasisako taip pat už Europos Sąjungą. Marijan, prašom. Pone pirmininkė, šioje diskusijoje mano dėmesį atkreipė keletas dalykų. Porą, keletą kartų buvo pasakyta, kad reikėtų keisti sutartį, bet tai būtų daroma vidutinės trukmės laikotarpiu. Mes turim pagalvoti, ką galime padaryti su dabartinė sutartimi. Ir aš jau apie tai pačioje diskusijos pradžioje paminėjau. Mes turime parengti čia pranešimą, e, iniciatyvinį pranešimą, kuris yra paregristas 125 ES sutarties straipsnių. Kovojame už tai, kad ta teisė mums būtų suteikta ir dabar e, galime prašyti, E, per mm, savo teisė kūrinį pasiūlymą, kad dviem etapais būtų pakeista sutartis. E, yra keletą kartų tokių bandymų jau daryta. Ir jeigu mes rimtai dabar uh, E, siekime savo tikslo, galime tai dar kartą padaryti, bet mes turime žinoti žaidimo taisyklės. Ir būtent dėl tų taisyklių aš šiame pranešime kalbu tik apie vidutinę trukmę, kas vidutinės trukmės laikotarpiu mes galėtume pradėti galvoti apie sutarties keitimą, bet tai jau nebeeitų į mūsų kadenciją. Kitas dalykas. E, keletas kolegų kalbėjo apie ratifikavimo padarinius. E, aš žinau, kad jeigu keisime sutartį, mes ją pateiktume nacionaliniams parlamentams, nes tai yra jų darbas ratifikuoti. Mes esame Europos parlamentas. Manau, kad galėčiau priimti daugiau idėjų, e, kurios pakeičiant sutartį siūlytų padaryti bankų ir pinigų sąjungą Europos Sąjungoje patrauklesnė, bet mes to nedarome. Mes e, kalbame apie artimiausią ateitį ir neprašysime e, iniciatyvinėme pranešime kažkokių esminių pakeitimų. Mm, nėra pakeitimų, kuriuose būtų kalbama apie e, sutarties pakeitimus. Dar kartą žiūriu visus pakeitimus. Galiu pasakyti, kad kompromisiniai bus rengiami pagal mano įvardintus blokus ir aš pasiūlysiu, kad šešėliniai pranešėjai mano siūlomus kompromisus iš esmės svarstytų ir man pasakytų, jeigu jiems nepatinka, jeigu jie mano, kad nėra pakankamai elementų kompromisui, tai jie galės teikti dar daugiau pasiūlymų ir e, jie galės, aišku, patys išsakyti, kas jų nuomonė atrodo visų svarbiausia. Jūs turbūt manote, kad aš ieškau e, konsensuso ir politikoje tarsi atrodo nėra patrauklų ieškoti kompromisu. Bet e, daugumoje mes neretai matome, kad e, susiskaldimas atsiranda ir dėl šios juridinės bazės, dėl 125 straipsnio, dėl vidaus reglamento mums reikės plenarnėme posėdėje absoliučios daugumos. Taigi aš prašyčiau jūsų atkreipti tai dėmesį. Todėl aš dabar ieškau tokių pasiūlymų, kurie galėtų būti paremti mūsų komiteto, o taip pat ir plenarnėme posėdėje. Kalbame apie tai, kad E, mus turi remti galinga dauguma. Tokiu būdu mes pareikštume e, tvirtesnę poziciją tarybos atžvilgių. Dėl atskaitomybės ir demokratijos be abejo šis elementas yra svarbus ir būtent šią temą aš e, m, tikiuosi, kad bus parengtas pono Galtieriai pranešimas, kurio aš labai laukiu jau e, yra išsakyta nemažai minčių ta, apie jo pranešimą, jis galėjo parengti daug kompromisų. Ir vėliau pereisime prie balsavimo. Aš tikiuosi, kad mano parengiamuose kompromisuose kolegos e, ras atspindėtas savo mintis. Kuo labiau, kuo toliau, kuo daugiau. Aš e, šiandienos diskusiją girdėjau e, minčių, kurias turbūt nebūtina įrašyti į pakeitimus. Bet e, galiu pasakyti, kad apsiribosiu projektais, kurie yra reikšmingesni dabar. O paskui, jeigu reiks, galbūt galėsim sukurti naują projektą. Bet aš labai mielai bendradarbiausiu su šešėliniais pranešiai ir aš tikiuosi, kad mes tą tekstą parengsime puikiai. Ačiū. Thank you very much. Um, the time... Ačiū. Dabar koksgi laukia mūsų kalendorinis planas, daug ką nuveikėme, daug ką darome. Balsavimas yra numatytas spalio 15 dieną. Balsavimas plenarinėje sesijoje lapkričio mėnesį. Ačiū Jums labai. A, dabar turime 10 minučių iki balsavimo, numatyto balsavimo laiko, nes planavome balsuoti nuo 16.30. Taigi padarysime trumpą pertraukėlę ir darbą tęsime 16.30. Okay, can you take your seats? Kolegos, prašau susėsti. Right, thank you very much. Um... Dėkui. Ani paprašė labai trumpam žodžio. Ani, kur jūs? Štai kur jūs. Jūs anksčiau sėdėdavote toj pusėj. Dėkoju, Šeron. Aš noriu pranešti gerą naujieną. Jeigu kai kurie iš jūsų dar nežinote, atrodo, kad yra pirmoji valstybė narė čempionė, kuri įgyvendins sustiprinto bendradarbiavimo taisyklę tam, kad būtų galima įgyvendinti finansinių transakcijų mokestį. Man atrodo, kad tai yra jau beveik istorinis sprendimas, kuris patvirtina, kad mūsų dėtos daugelį metų pastangos tikrai buvo uh, neveltui. Dėkui. Ačiū. Toliau balsuosime dėl bendrosios Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės. Marijan, jūs hiperaktyvi, man atrodo, jūsų trečiasis pranešimas. Jau. Kągi. Taigi, ar esame pasiruošę? Pasitikrinkime. Korteles, ar visi turite? Įdėkite jas, prašau. O tie, kas neturite kortelių, pakelkite rankas. Aš neturiu kortelės. Ar yra dar tokių? Gerai. 33 kortelės įdėtos, 26 iš jūsų paspaudėte mygtuką, patikrinkite, ar viskas veikia. iš socialdemokratų yra vienu per daug. Vienu per daug iš SND. Išimkite kotelę. Man taip sako aparatas. Aš ne pati skaičiuoju. Taigi Robertas išėmė kortelę. Gerai. Tuomet baigime tą patikrinamą į balsavimą ir pradedame. Taigi, dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Šeštasis už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Septintasis už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Aštuntasis su žodiniu pakeitimu. Pirma dėl žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Tada aštuntas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktas, kas už. Atsiprašau, keturioliktas atkrenta. Taigi penkioliktasis dabar, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktasis buvo atsiimtas. Toliau. Kompromisinis D variantas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Luktelėkite minutę. Taigi, aštuonioliktasis pakeitimas, kas už? kas prieš, susilaikė priimta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas A, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, Ar jis buvo simtas? 21 pakeitimas buvo atsijimtas. Tuomet 22. Kas su žodiniu pakeitimu, kurį siūlo pranešėja. Dėl žodinio pakeitimo visų pirma, kas už, kas prieš, suslaikė priimta. Ir 22. pakeistas pakeitimas, kas už, kas prieš, suslaikė priimta. Kompromisas B, kas už, kas prieš, suslaikė priimta. 25 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Pirmas žodis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 25 pakeistas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 26 ir 27 buvo atsiimti. Taigi pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš suslaikė priimta, antrasis, kas už, kas prieš suslaikė priimta, trečiasis, kas už, kas prieš suslaikė priimta. Kompromisas C, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar dėl viso pakeisto teksto balsuokime elektroniniu būdu. Dar vienas asmo nebalsavo. Gerai. Balsavimą baigiame. Ir vieną pridėsime. Taigi 34 už, įskaitant ir mane, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Much, Dėkui, Marijan. Okay, so this is, um... Gerai. Toliau Arlen. Pranešimas dėl priekybos vertiminiais popieriais pasinaudojant viešai nesklistą informaciją ir manipuliavimų rinką, piknaudžiavimas rinką. Ar pasirengę? Gerai. Kompromisas A. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Toliau. Kompromisas B. Kas už? Kas už? kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas C, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas D, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas E, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas F, iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas pirmoji dalis. Žampol, ar viskas tau gerai? Ketvirtasis puslapis. Taigi, pirmoji F dalis. Kas prieš, susilaikė, priimta antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tuomet kompromisas G. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas H, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pakeitimas 258, ne, nebalsuosime, taigi jis atkrenta. Ir dėl kito nebalsuosime. 260 pakeitimas, kas už? 260. Kas prieš? Suslaikė. Primta. Kitas atkrenta. Kompromisas į. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Primta. Kompromisas J. Kas už? Kas prieš? Suslaikė. Primta. Kompromisas K. Kas už? kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas L, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas M, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas N, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas O, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pakeitimas 33 su žodiniu pakeitimu. Pirma žodis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Suslaikė priimta. Ir pakeistas 33 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Kompromisas P. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Kompromisas Q. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Kompromisas. E, pakeitimas 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Kompromisas R. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Kompromisas S. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Pakeitimas 360. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 361 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 362, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Kompromisas T, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas U, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas V, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau. 28 siūlio komiteto pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Kompromisas W. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Kompromisas X. Kas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Toliau kompromisas į ilgoji, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas Z, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 36 pakeitimas, D, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Kompromisas AA. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Kompromisas AB. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 399 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 58 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Kompromisas AC. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 61 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Pirmas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir pakeistas 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 63 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 65 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 66 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 67 buvo atsiimtas, 68 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Kompromisas AD. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau 89 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Envy. Pirmas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Pirmas žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Visas pakeistas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. NV komiteto antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 90 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 91 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 92 jau ir 93 jie buvo įtraukti į kompromisus G ir H. 94 taip pat jau Nuspręstas buvo įtrauktas į ar kompromisą. Taip. Kompromisas AE. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Šimtąjį pakeitimą jau įtraukime kitus. Taigi šimtas pirmas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už žodinį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ir visas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 102 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 103, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime. 103 pakeitimas, patikrinkime elektroniškai. Balsavimą baigėme. 22 už, 19 prieš. Tai priimta. AF kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. AG kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. AH. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. AI. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas AJ. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 123 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Jūri trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 124 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Envi trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Jūri keturi pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Jūri penktas pakeitimas kas už, atsiprašau, jis atkrenta. 125 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Jūri šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Elektroniškai balsuokime dėl viso teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Visi balsavote, balsavimą baigėme. 39 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Dar kartą Balsuokime dėl teisėkros rezoliucijos. Pradam balsuoti. Keep voting. Balsuokite. Keep voting. One more. Somebody has a... Dar vienas nenubalsavo. Dėkui. 39 už. Niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Taigi, dėkoju visiems. Arlin puikiai patirbėta. Kur yra antroji dalis? Pereikime prie direktyvos. Čia pasikeis truputėlį atstovai ir visi pasiruošę. Pradėkime. Kompromisas A. Kas už, kas prieš, suslaikė priimta. Kompromisas B. Kas už, kas prieš, suslaikė priimta. Kompromisas C. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas D. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 13 libės. Kas už, kas prieš. Kas susilaikė, patikrinkime, nes nuomonė skiriasi. Balsavimą. Pradedame visi balsavo, balsavimą baigime. Priimta. 20 prieš 19. Vienas žmogus susilaikė. Kompromisas E. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Jūri 11 pakeitimas. Ne, jis atkrenta. Libė 16 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Libė 17. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Jūri 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas F, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas G, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas H, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas I, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Jūri pirmasis pakeitimas. Ar dėl jų galime balsuoti kartu? Ne. Balsuokime dėl jūri pirmo pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šeštas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septintas, kas už, kas prieš susilaikė. Patikrinkime septintas pakeitimas. One more to vote. Has everybody voted? Somebody's not. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsavimą. 23 už, 15 prieš, aiškiai priimta. J kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. K kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. L kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Libe antrasis kas už. Libe antrasis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 17 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. M kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Libe septintasis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Kompromisas N kas už, kas prieš susilaikė priimta. Libe devintasis kas už, Kas prieš? Susilaikę. Tikrinkime. Patikrinkime. Libė devintasis pakeitimas. Kągi balsavimą baigiame. 21 už 19 prieš. Priimta. Dabar balsuosime dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti. Dar vienas, dar vieno balso trūksta. Baigiame balsuoti. 39 už. Niekas nebalsavo prieš. Vienas susilaikė. Kaip, taip pat kaip ir praeitą kartą. Dabar dėl teisėkros rezoliucijos balsuojame. Dar du turi balsuoti kolegos. Dar vienas, ačiū. 39 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Visuomet, kai e, malonu, kai toks pats rezultatas pasiekiamas. Dėkoju Arlinai dar kartą. Aš dar tik tai norėčiau pasakyti, nes žmonės mane pradėjo sveikinti, aš nenoriu prisimti visos garbės, dėkoju šešėliams pranešėjams, nes mes puikiai su jais dirbome kartu. Ir personalo nariams Justina daug čia prisidėjo, taigi dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Ačiū pranešėja nurodė, kad e, ketina pradėti dėrybas ir išanalizuoti galimybę pasiekti susitarimą sprendimą per pirmąjį svarstymą. Į dėrybinę grupę įvyks pirmininkė, pranešėja ir šešėliniai pranešėjai. Na ir įgaliojimai bus tokie, daug kokių dabar balsavome komitete. Ar reiktų čia kažką pridurti? Ne. Puiku. Taigi mes po to informuosime apie tai, kiek pasiekę esame pažangos dėrybose. Tačiau mes jau pralenkę esame tarybą ir teks palaukti gal mėnesį ar daugiau, kol bus pradėti trilogo posėdžiai. Kas dar nori pasisakyti? Robert. Aš asmeniškai manau, kad įsivėlė klaida. Aš manau, kad pirmiausia reikia balsuoti plenarnėme posėdėje dėl, posėdėje dėl teksto ir neturėtumėme balsuoti dėl rezoliucijos, o po to kalbėti su taryba. Aš manau, kad nėra labai demokratiška taip, kaip mes elgiamės šiuo atveju. Turėtumėme gerbti kiekvieno parlamentaro teisę siūlyti pakeitimus, jeigu jie to nori. Taigi jeigu tiesiogiai bus pradėtos dėrybos, iškart būtų, bus pradėtos dėrybos su taryba, tuomet e, bus pasiektas kompromisas ir kolegų galimybės įtakoti tekstą bus sumažintos. Taigi aš griežtai prieštarauju tokiai procedūrai. Ačiū, Robertai. Mes gan dažnai šiame komitete pasinaudojome tuo naudingu manevru ir gražinome klausimą plenariniam posėdžiui, kai trilogo posėdžiuose nieko nepasiekdavome, tokiu būdu darydavome spaudimą, e, sprendžiant ne vieną klausimą, taigi aš suprantu tavo pasisakymo esmę ir aš manau, kad kita, reikia nepamiršti ir, ir šios technikos, kur yra gan naudinga, nebent jau būtų uh, labai daug pasisakančių prieš galimybę pradėti slogo posėdžius. Jeigu taip atsitiktų, tuomet aš, aš elgčiausi atitinkamai. Korina. Kadangi aš manau, kad argumentas teikiant dokumentą plenariniam posėdžiui ne, ne vien tik tai tikslas daryti spaudimą, bet taip pat gauti stipresnius įgaliojimus iš plenarinio posėdžio. Taigi aš manau, kad būtų pravartu teikti dokumentą plenariniam posėdžiui, nebent yra objektyvių kažkokių aiškių priežasčių, kodėl e, nereiktų e, teikti dokumento plenariniam posėdžiui, bet nesuprantu, kodėl taip nėra daroma. Aš manau, kad 39 balsai komitete yra gan stiprus įgaliojimas. Aš, be pranešėjai teigia, kad norėtų dėrėtis norite pasisakyti? Taip. Aš norėčiau pasisakyti. Aš suprantu, ką, ką turėjo menė Roberas ir yra momentų, kuomet mes nesutarėme, kai yra konfliktiškų klausimų, bet šiuo konkrečiu atveju vyko labai ilgos diskusijos ir su komisaru Barnie, vyko ir klausimai. Tai yra svarbus, aktuolus klausimas, kadangi dabar bandome užpildyti spragas ir komisaras paprašė mūsų paspartinti darbą. Tai nereiškia, kad mes kažką aukojame, tačiau čia sunkumas yra tas, kad plenarinis posėdis yra jau užimtas, reikia surasti vietos, kada būtų galima tą daryti. Jeigu tai būtų kontroversiškas klausimas, aš irgi pritarčiau. E, klausimo siuntimui į plenarnį posėdį, bet tai nėra kontroversiškas klausimas ir reikia paspartinti procesą ir padėti dėrybas su taryba. Dabar esame geresnėje pozicijoje, nes taryba atsilieka, taigi mes parlamente turime galimybę siūlyti darbo tarkė. Jeigu eisime per plenarinį posėdį, posėdį bus per vėliau. Aš iš principo su Roberu sutinku, kad reikia lank, lankščiai, tačiau manau, kad lankščiai reikia taikyti taisyklės, atsižiūrint tai, kas geriausia mums, kas geriausia parlamentui šiuo atveju. Pirmininkė. Svenas. Oli. Svenas. Keletas klausimų čia yra. Pirmiausia, e, dėl šio konkrečiai pranešimo ir tas platus Robero argumentas. Kalbant bendriau, Aš manau, gal atidžiau reiktų apie tai padiskutuoti. Tačiau aš neišgirdau jokių prieštaravimų dėl to, kodėl šis pranešimas turėtų būti teikiamas plenarinė posėdžio. Žinau, kad įvairiuose komitetuose ilgai buvo diskutuojama apie tai, tačiau aš asmeniškai manau, kad visuomet, kai pranešimai rengiami komitete, kai jie yra techninio pobūdžio, yra labai mažai pakeitimų ir savo iniciatyvą ekonomikos reikalų komiteto pranešimai rengiami be jokių pakeitimų, patvirtinami plenarinėme posėdėje. Taigi, pranešėjos dėka, dėl šiam pranešimui irgi yra taikoma panaši situacija, taigi nemanau, kad čia reiktų siūsti signalą, rodantį, kad kažkas netaip yra su pranešimu. Aš manau, kad nesustiprės mūsų pozicija, bet priešingai bus vilkinamas procesas ir aš manau, kad reikia plačiau apie tai pakalbėti koordinatorių posėdėje, jeigu reikia ir pačiame komitete, kaip elgtis, nes Robero argumentas buvo bendro pobūdžio. O šiuo konkrečiu atveju aš nematau priežasčių, kodėl reiktų keisti įprastinę procedūrą. Tokia yra mano nuomonė. Sekas cirkas. Sirpa, atsiprašau, aš visiškai pritariu Robertui, e, kokie, dėl to, kokia yra įprastinė mūsų politika, kai, kai dokumentas eina per plenarinį posėdį. Taigi, tai yra principinis dalykas. Daugeliu atveju tai taip ir yra daroma. Tačiau aš buvau, link, aš linkusi pritarti pranešėjai. Šiuo atveju nesikreipti plenarinį posėdį, nes e, politinės frakcijos, taryba ir komisija e, tai vertina kaip neproblematišką klausimą ir vyroja platus konsensusas dėl įvairių pakeitimų. Taigi nemanau, kad čia turėtų kilti kokių tai didžiulių klausimų plenarinėme posėdėje, netgi ir taryboje, kažin ar kiltų čia esminių problemų. Taigi dėl techninių priežasčių aš būčiau linkusi paspartinti procedūrą. Nors mielai, aišku, išklausyčiau diskusijų ir pritariu tam, kad reiktų galbūt koordinatorių posėdėje surenkti panašias diskusijas ir priimti sprendimą dėl to, kokia būtų bendroji pozicija. Ačiū. Pirmininkė, na, aš nemanau, kad čia dabar kiekvienas turėtų pasisakyti šituo klausimu. Silver, tikrai tau reikia pasakyti. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad pritarėme Arlinai nors na, bendrai gal pritarėme Robertui, bet dėl šio atvejo pritarėme panašiai. Pirmininkė, aš visiškai suprantu, kad egzistuoja skirtingų nuomonių, suprantu, ką sako Robertas, tačiau aš norėčiau štai ką pasakyti dėl, dėl priežiūros paketo. Jeigu mes nebūtumėme surengę tų balsavimų, kurie vertė tarybą prakaituoti visą vasarą ir nebūtumėme patvirtinę pirminės savo pozicijos komitete, tuomet kaip mes būtumėme dėrėjęsi ir kaip būtumėme galėję padaryti spaudimą. Taigi aš dėl to manau, kad tai yra vertinga priemonė, jeigu mes du kartus kreipsimės į plenarinį posėdį ir tą padarysime gereros pranešimo atveju. Jeigu du kartus kreipiamasi bus į plenarinį posėdį dabar ir po to, kai jau bus daromas didesnis spaudimas. Puiku, aš būčiau laiminga ir Robertas būtų laimingas, jis būtų demokratiškas, tuo atveju aš galėčiau daugiau spaudimo padaryti. Taigi, to mes ir siekiame, tačiau šiuo momentu aš būčiau linkusi pritarti pranešėjai. Markusas. nenorėčiau vilkinti tų diskusijų, tačiau dėl Mifido ir kitų klausimų tai yra tarpusavėje susiję dalykai ir kodėl man reiktų kreiptis į plenarinį posėdį. Nors aš aišku irgi norėčiau aiškesnio balsavimo rezultato dėl Mifido ir panašiai. Tai galbūt ir ver, ver, protinga kreiptis į plenarnį posėdį, tuomet visiems kolegoms suteiktumėme galimybę išreikšti poziciją, sakyti savo nuomonę ir aš MIFI ir MIFID mielai siūlyčiau plenariniam posėdžiui. Tokiu būdu būtų iškirstamas ir to kolegos balsas, kuris dabar mane pertraukinėja. Elisa. Kągi, diskutuokime, diskutuokime, visi kelia rankas. Aš norėčiau pritarti Alinos pozicijai ir nemanau, kad reiktų čia daryti išimti dėl šio konkretaus atvejo, konkretaus pranešimo, tačiau iš principo su Robertu sutinku ir aš manau, kad turime tiesiog dabar tęsti darbą ir e, apsispręsti, nes vil, vilkinsime čia tik tai procedūrą. Pritariu, kad šiuo konkrečiu atveju tikrai nereiktų keisti taisyklės, kurios laikėmės nes įgaliojimai yra pakankamai stipri, stiprus ir galime pradėti dėrėtis. Udo, kol nėra bendrojo reglamento dėl kitų siūl... atei... pranešimo ateityje, aš tai, ką norėčiau pasiūlyti. Aš norėčiau pasiūlyti žemiausią bendrą vardiklį. Šiuo atveju, ponė pirmininkė, būtent, kadangi jūs kaip pirmininkė galite suprantate, kad yra šiek tiek nepritarenčių. Ir jeigu būtų bendrai kreipiamas, pritaikoma bendra taisyklė ir yra manančių, kad reikia gauti stipresnius įgaliojimus, tai aš pritarčiau tam bendram žemiausiam vardikliui, nes pritariu, Robertas yra teisus, kartais geriau kreiptis ir balsuoti plenarinėme posėdėje. Kągi, darysime taip, kaip nori pranešėja. Jau mes Arlinos, Arlinos pranešimą ir Markuso pranešimą suderinome. Dabar vyksta dėrybos e, dviejose triloguose ir nėra balsuojama plenarnėme posėdėje. Dabar kitas balsavimas. Balsuosime dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. Okay. Um, I do wish we would have a standard way of doing these voting lists. Yeah, it's okay. I... Right, first of all... Kągi, pirmiausia yra žodinis pakeitimas. Kompromisui A. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Žodinis pakeitimas atmetamas. A kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. AFKO neįs atkrenta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 17 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. B kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Žodinis pakeitimas C kompromisui. Kas už, kas prieš, susilaikę, žodinis pakeitimas atmetamas, C kompromisas, tikriname, tikriname žodinį pakeitimą C kompromisui. This is just the oral amendment. Žodinis pakeitimas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 17 už, 24 prieš. Puiku. Aš kai nematau, tai Kartoju balsavimą C. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 28. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 29. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. D kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 36. Kas už, kas prieš iš naujo. 36 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 37, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 38, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Užimtumo komiteto kažkas čia, sako pirmininkė. 24 punktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta visi sekretoriato nariai skirtingai rengia balsavimo sąrašas G kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę. Priimta. H kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę. Priimta. Žodinis 51 pakeitimo. Pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę. Priimta. Dabar su visais pakeitimais tas punktas, kas už, kas prieš susilaikę. Priimta. 52 pakeitimas, kas už, neįsiai atkrenta automatiškai. Dabar į kompromisas. Kas už? Jie atkrito automatiškai. Panašu. Iškart kompromisas į. Man sako, kad taip yra. Į kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. Užimtumo Užimtumo 22 punktas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 54. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 55, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 56, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Žodinis pakeitimas, 57 pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 50. Ar norite patikrinti? Gerai, tikriname. Balsuome dėl Aldė žodinio pakeitimo, 57 pakeitimui. Pradedame balsuoti. Ar visi jau balsavo? Baigiame balsuot. Priimta 22 už, 17 prieš dabar. Pakeistas 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Patikrinkime. Nelabai aišku. Kągi, dabar 57 pakeitimas, jis atmetamas. Dabar 59 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, neaišku. Tikriname pirmoji 59 pakeitimo dalis, trūksta čia man rankų per vidurį. Trūksta per vidurį čia signalo. Gal kas galėtų pasakyti, kaip man reikia balsuoti? Kągi, atmestas šis pakeitimas 20 už 20 prieš. Dabar antroji dalis. Antroji pakeitimo dalis. Elektroniškai prašau. nors nėra prasminga tą daryti. Žodžiai invelata turi būti išimami. Balsuojame. Balsuojame dėl antrosios dalies. Jeigu jums nepatinka, balsuokite prieš. Prastiniu būdu. Dar trys nebalsavo, vienas ir iš jų esu pati aš. Atmetamas yra šis pakeitimas. 15 už 25 prieš. 60. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 61. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. J. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dabar biudžeto. Tai trečias punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 63. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Ką kompromisas? Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 71. Pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta 72, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 73, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 74, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 75, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 76, už, prieš, susilaikė atmesta. L kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 81. kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Žodinis pakeitimas M kompromisui Alde jį siūlo, kas už, kas prieš, susilaikę, patikrinkime. Ar visi jau balsavote? Bals... Jis atmetamas 19 už, 21 prieš. Dabar balsuojame dėl žodinio pakeitimo, kurį siūlo žalieji, kas už, kas prieš, susilaikę. Irgi atmetamas yra šis žodinis pakeitimas. Dabar M kompromisas dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, Man atrodo, kad atmetama yra ši dalis, bet patikrinkime. Oh, hang on. Oh, we've changed. Oh. This is the second part of compromise. E, kalbame apie antrąją dalį M kompromiso. Visi balsavote, balsavimas baigtas, priimta. 20 už, 19 prieš. N kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. O kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 93 kas už, 93 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. P kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar perėsime prie užimtumo 19.32, kas už prieš susilaikė atmestą, AFKO 6, kas už prieš susilaikė. Nesuprantu, kas gyvyksta ten viduryje. Pasitikrinkime. Visi balsavo, balsavimas baigtas. Priimta. 20 už 19 prieš. Buvo verta pasitikrinti. AFKO 4 kas už. Prieš. Atsiprašau, bet reikės pasitikrinti. Paprašyčiau Alde frakcijos atstovų aiškiai kelti rankas balsuojant. This is AFCO 4. AFCO 4. Ar visi spėjo balsuoti? Balsavimas baigtas. Vienas asmuo, atrodo, tyčia nebalsuoja. 23 už, 16 prieš. AFCO 5 dabar kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 101 kas už? prieš, susilaikė, atmesta, 103 kas už, prieš. Ne visai man aiškus rezultatas, 103 pakeitimas, pasitikrinsime. Penkiolika už, dvidešimt du prieš, atmesta Q kompromisas, kas už? prieš susilaikė priimta. AFKO 9 kas už, prieš susilaikė priimta. 107 kas už, prieš susilaikė priimta. AFKO 19 kas už, prieš susilaikė priimta. R kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. S kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 114, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Užimtumo komiteto 34 e, mes balsavome, 44 kas už prieš susilaikė atmesta. T kompromisas. Koks rezultatas dėl 114 pakeitimo? Jis buvo atmestas. Nes e, vėliau balsavome dėl žimtumo 34, jis taip pat buvo atmestas panašia dauguma. T kompromisas kas už. Prieš susilaikė Priimta. 116. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 117. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Užimtumo 30. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. U. Kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. V kompromisas, kas už prieš, susilaikė priimta. Užimtumo šeštas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Užimtumo dešimtas, kas už prieš susilaikė priimta. Užimtumo šešioliktas, kas už prieš susilaikė atmesta. Užimtumo komiteto 23, kas už prieš susilaikė atmesta. Užimtumo komiteto 27, kas už prieš susilaikė atmesta užimtumo komitetų 33. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Užimtumo komiteto 36. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dabar dėl imko pakeitimo imko 3. Tre, už prieš susilaikė priimta, imko 4 už prieš susilaikė priimta, imko 5, kas už prieš susilaikė. Manau, kad prim, priimta, bet pasitikrinkime. Imko 5. Jeigu visi balsavo, balsavimas baigtas, priimta 19 už 18 prieš. Imko šeštas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Imko septintas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Imko aštuntas, kas už, prieš susilaikė priimta. Imko devyni, kas už, prieš susilaikė priimta. Imko dešimt, kas už, prieš susilaikė atmesta. Imko 11, kas už prieš susilaikė priimta. Afko 2, kas už prieš susilaikė atmesta. Afko 12, kas už prieš susilaikė priimta. Afko 13, kas už prieš susilaikė priimta ar pasitikrinsime, nes atrodo balsai pasiskirstė to lygiai. AFKO 13. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Aiškus visiškai rezultatas priimta. Dabar uh, AFKO 14, kas už, prieš susilaikė priimta. AFKO 15, kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinsime AFKO 15. Ar visi balsavote? Jeigu dar nebalsavote, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. 18 už, 19 prieš atmestą. Afko 18 kas už, prieš, susilaikė. Aš manau, kad atmesta, bet e, pasitikrinkime. Atmesta. 16 už 22 prieš. Afko 20 kas už, prieš susilaikė atmesta. FEM komiteto pirmas, kas už prieš susilaikė priimta. FEM 2, kas už, prieš susilaikė atmesta. FEM 3, kas už, prieš susilaikė priimta. FEM 4, kas už, prieš susilaikė atmesta, fem penktas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, fem šeštas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, fem septintas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, fem aštuntas, kas už, prieš, susilaikė priimta, fem devintas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, fem dešimt, kas už, prieš, susilaikė atmesta, fem FEM 11, kas už prieš susilaikė atmesta. FEM 12, kas už prieš susilaikė. Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime FEM 12. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Baigtas balsavimas. 18 už, 20 prieš, atmesta. Konstatuojamosios dalis, ketvirtas pakeitimas kas už, prieš. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atkrenta 19 už 19 prieš. Pirminis teksto variantas A. Konstatuojama dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Penktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas, kas už prieš susilaikė priimta. Pirminis tekstas. Ne, periname prie septinto pakeitimo, kas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas, kas už prieš susilaikė priimta. Devintas, kas už prieš susilaikė priimta. Užimtumo komiteto A, kas už prieš susilaikė atmesta. Užimtumo B, kas už prieš susilaikė priimta. Užimtumo komiteto C, mes dėl to nebalsuojame. Užimtumo komiteto D, kas už prieš susilaikė atmesta. Užimtumo E, kas už prieš susilaikė priimta. Užimtumo imko A, kas už, prieš, susilaikė priimta. Fem A, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Fem C, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau pirmas, kas už prieš susilaikė priimta, antras už prieš susilaikė priimta, Dabar iki dešimtosios konstatuojamosios dalies, kas už prieš susilaikė, viskam yra pritarta. O dabar žodinis pranešėjo pakeitimas, visas blokas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Manau, kad dėl visų jų balsavome 39 dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Pirminis variantas, kas už prieš susilaikė priimta. Imko vienas, kas už prieš susilaikė priimta. Imko du, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar dėl pakeisto dokumento teksto balsuojame elektroniniu būdu. Dėkoju, balsuoti baigiame. 30 už, 8 prieš, niekas nesusilaikė, labai ačiū. That's the end of the votes. Few chairs. Balsavimas baigtas. Dėkoju visiems. Dabar perduosiu pirmininkavimą Pablo. Jis pirmininkaus svarstant paskutinį darbo atvarkės klausimą. Dear colleagues, we move to next. Kolegos, perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo. Kalba eina apie taikinimo komiteto ataskaitą dėl Europos pinigų sąjungos viešųjų finansų 11-12 metais. Kaip žinia, pranešėjas yra ponas Alfredo Palone ir e, pranešimas yra pagrystas Europos komisijos dokumentu dėl Europos viešųjų finansų peržiūros 2011 metais ir dėl viešųjų finansų Europos pinigų sąjungoje 2012 metais. Taigi suteikiu žodį ponui Palionė. Grazie Presidente. Molto brevemente, anche perché molti dei colleghi. Dėkuoju pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Nežinau, kad visi kolegos jau pavargė. Ir žinau, kad jie visą laiką perskaito pranešimo projektą. Aš viešųjų finansų pranešimą suskirščiau keturias svarbės dalis. Tai yra dabartinė situacija, taip pat skirtumai tarp valstybių narių, biudžeto konsolidavimas ir paskutinė dalis yra augimo svarba. Manau, tai yra svarbiausias punktas. Manau, gerai padirbėjome. Dar, žinoma, yra skirtumų tarp valstybių narių konkurencingumo. Tai reiškia, kad skiriasi jų ekonominis plėtros greičiai ir taip pat e, politinis stabilumas. Ekonominė valdysena, dėl kurios balsavo Europa, tai yra šešių ir dviejų paketai, jie yra labai svarbus. Ir jeigu prie jų dar prijungtume fiskalinį e, paktą, tai ir viską, ką prijungtume viską, ką esame nuveikę siekdami stabilumo mechanizmo, pamatysime, kad tikrai nužingsniuota nemažai, bet aišku, to dar nepakanka. Pavyko sustiprinti Europos patikimumą. Taip pat biudžeto tikslai buvo atnaujinti. Kai kurie iš jų yra tvaresni, bet dar nepakankami. Taigi, jeigu pereitume prie antrosios mano pranešimo dalies, pamatytume, kokie yra skirtumai tarp valstybių narių. Taip pat matote, kad jie kad skiriasi viešųjų finansų stabilumas ir konkurencingumas. Iš esmės, tie skirtumai yra tarp šalių e, šiaurėje, pietuose ir Europos viduryje. Ir taip pat skiriasi ekonominis konkurencingumas. Tam yra įvairios priežastys. Galime pradėti nuo pernelyg daug biurokratijos kai kuriuose valstybėse, taip pat um, verslo aplinka, vienose šalise jie yra palankiai, kitose ne. Taip pat um, klausimas yra, kai, kiek centralizuotas valstybės valdymas, kiek kompiuterizuota viskas kiek yra prieinama informacija, kai kur e, informacijos patikimo pribojimai yra didesni negu kitose šalise. Ir, žinoma, skiriasi esminės valstybių narių strategijos. Kokios tos rekomendacijos, kurias pateikė ES taryba ekonomikos trimestre, nėra tinkamos visoms valstybėms, kadangi situacija juose iš esmės skiriasi. Vienoms valstybėms narėms reikia daugiau pastangų dėti, kitoms truputį mažiau. Žinoma, kai kuriuose valstybėse buvo įgyvendinti tam tikri struktūriniai pokyčiai. Tai yra tos šalis, kuriuose e, viešoji skola yra didesnė ir jos neturėjo jokio kito pasirinkimo, kaip tik įgyvendinti struktūrinės reformas. Kitose teko tiesiog peržiūrėti biudžetą, tad e, planuojant viešosius finansus reikia labai sveikaus pusiausviros. Ir čia, žinoma, galima pradėti diskusijas tarpusavį, kaip to pasiekti. Yra kai kurios valstybės, įskaitant ir maniškį, aš tikrai čia nesislėpsiu, nekišiu galvos į smėlį ir pasakysiu, kad tos keletos, kai kurios valstybės gyveno viršydamos savo realias galimybės keletą metų. Ir dėl to susiformavo viešosios skolo, valstybės skolos našta. Ir tokia situacija atsispindi valstybės narės ar tokių valstybių narių pajėgumuose veikti rinkoje. Tad mes siekiame konsoliduoti viešuosius finansus, nors pastangų nepakanka, reikia įdėti dar daugiau darbo. Komisija įvertins, kas buvo gyveninta tokias šalise, jos išvados yra tokios, kad e, šalis deda teisingas pastangas, bet reikia labai aiškiai pridurti ir štai ką. Bent jau tai, kaip aš mastau, ekonominė prasme, biudžeto konsolidavimas turėtų labiau reikšti viešųjų išlaidų mažinimą, o ne įplaukų didinimą. Kadangi jeigu mažiname išlaidas, tuomet sumažiname programų poveikį ir atsiranda daugiau galimybių aukti trumpalaikėje perspektyvoje ir trumpo artimoje perspektyvoje. Kai kurios valstybės būtent bandė didinti mokesčius, tačiau tokios priemonės paveikia darbo vietas ir, ir darbuotojus. Reikia dėl to, mano galva sumažinti išlaidas, kad neįpultume į užburtą ratą, jeigu to nedarysime. Ir tiesiog atsiranda pastangų švaistimas kitokiu atveju. Taigi ekonominis augimas labai svarbus, reikia jo siekti. Man atrodo, kad taupimo priemonių pačių savaime nepakanka. Reikia mažinti fiskalinį perviršį, o tam, žinoma, reikia priemonių, kurios vis tik tai, jeigu neteisingai naudojamos, gali įstumti mus į užburtą ratą. Todėl reikia konsoliduoto augimo. Kalbant apie biudžetą, kai kurios šalis stengiasi būti pragmatiškos ir realistės, tačiau Visi turime veikti iš vien, kad užtikrintume konsoliduotus viešosius finansus. Negalima tiesiog didinti mokesčių ir nemažinti išlaidų. Dėkui, ponė Palonė. Toliau šešėliniai pranešėjai. Pradėsime nuo pono Jan Joko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu dėkingas pranešėjui už parengtą pranešimo projektą, jis labai glaustas. Ir tai, ką jis ką tik pasakė, yra iš tiesų tiesa. Tarsi dogma. Mes čia kalbame apie tai, kad diskusijų esmė šiandieną turėtų būti, kokios mums reikia biudžeto politikos, atsižvelgiant į tai, kad Europa vėl grimsta į nuosmukį. Parlamentas yra parengęs du pranešimus Vienas pasirodė 2011 m. rugsėjai, kitas 2012 liepos mėnesį. Tačiau kontekstas pasikeitė. 2011 m. rugsėjai atrodė, kad pats konsolidavimas paskatins ekonominį augimą. Tai buvo manoma remiantis tuometiniais rodikliais. Tačiau šiandieną yra ypatingai sunku laikytis tokių dogmų ne, bedarbo, e, ne, bedarbystės lygis e, be galo didelis. Taip pat e, užimtumo mažėjimas vidutiniškai buvo 2 procentai kiekvieną metų ketvirtį 2012 metais. Ir valstybės narės nesima naujų priemonių, imasi tik tai tų, kurių jau ėmėsi pastarosius dviejus metus. Todėl reikia daryti išvadą, nors jos dar nepadarė komisija, kad vakarykštės rekomendacijos nepasiteisino. Jeigu taupimo priemonės padėtų, tai bedarbystė mažėtų ir visą tai paskatintų ekonominį augimą pasaulyje. Galima diskutuoti dėl to, kokia yra dabartinė diagnozė. Jūs pabrėžiate savo pranešime tai, kad galbūt mes per daug išleidome ir dėl to įpuolėme į ekonominį nuosmukį, o galbūt todėl, kad kai kuriuose valstybėse narėse buvo sumažinti mokesčiai. Jeigu pažvelgsime į tai, kas vyko pastarąjį dešimtmetį, dauguma valstybių narių mažino išlaidas. Ir įplaukos iš mokesčių sumažėjo, nes buvo mažinami mokesčiai. Tačiau tokia politika taip pat neatnešė tokio ekonominio augimo, kaip kad buvo spėjama ar tikimasi. Jūs savo pranešime teigiate, kad kalbant apie išvadas, išlaidas, reikėtų sumažinti viešasis išlaidas. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai svarbę klaidą vertimai prancūzų kalbą. Vertime į prancūzų kalbą šio dokumento yra teigiama, kad. Tai yra devintasis punktas. Nekonstatuojamosios dalis, bet pats dokumentų tekstas. sakoma, kad e, pagrindinis vaidmuo ir konsolidavimo sąsajos elementas yra konsolidavimo sudėtis šiuo atveju pabrėžia, kad veikiau išlaidomis, o ne įplaukomis, grindžiamas konsultavimo vidutinės trukmės laikotarpiu paprastai būna tvaresnis. Ir taip toliau. Čia neteisingai išversta į prancūzų kalbą, reikėtų patikslinti. Ir esu tikras, kad čia klaida. Na, bet dabar prie kitų rimtesnių dalykų birželio mėnesį įvyko lūžio taškas ekonominės politikos diskusijose. Birželio 29 dieną buvo pripažinta, kad strategiją reikia, reikia peržiūrėti, mažų mažiausiai peržiūrėti. Ir augimo paktas, dėl kurio buvo tuomet susitarta, teigia, kad reikia mobilizuoti išteklius tam, kad būtų sumažintos išlaidos. Buvo paminėtas 120 milijardų toks skaičius. Nuo tada Centrinis bankas nuolat kartojo, kad jis taip pat įsikiš skaičiuojant viešąją skolą. Portugalija ir Ispanija susilaukė tam tikrų priemonių, ir jos žino, kad 2013 metais dėl ekonominio nuosmukio jos netitiks 3 procentų reikalavimo. Profesorius Monti pats sakė, kad reikia taikyti auksinę taisyklę, e, pritaikant išimti e, viešiesiems finansams. Italija, galima sakyti, kad tikrai nėra labai dorybinga valstybė, profesorius Montis Taip pat tai patvirtino ir sakė, kad reikia imtis daug, daugiau veiksmų, dėti daugiau pastangų. Taigi augimo paktas tvir, patvirtina tai, kad reikia fiskalinio konsolidavimo. Žinoma, trump, vid, vidutinės trukmės perspektyvoje tai yra tiesa. Ir konsolidavimo strategijos galėtų paskatinti augimą. Ir taip pat reikėtų skatinti tokias investicijas, kurios būtų naudingos ateityje. Taigi labai gaila, kad toks naujasis požiūris, į kurį dabar kreipiamas dėmesys ES kontekste, neatsispindi jūsų pranešime. Nes e, pranešimas yra daugiau e, komisijos nepasiteisinusių receptų perrašymas. Manau, kad Europos parlamento vaidmuo yra kartu su taryba numatyti žingsnį pirmin ir aš mielai bendradarbiausiu su jumis, gerbiamas pranešėjau. Ir dėkoju vis tik, kad jūs padarėte pažangą toje šachmatų lentoje. Dėkui toliau, ponas Tremosa. Kalbėsiu itališkai, pono Balonė garbiai, pranešėjo garbiai. Norėčiau pridurti keletą dalykų tai, kas man aktualu. Manau, kad Alde frakcijai tikrai nėra sudėtinga pritarti šiam pranešimui, nes jame yra tiek daug dalykų, kurie mums yra primtini. Pavyzdžiui, aš manau, kad subalansuotas biudžetas yra sąlyga kuriant, kurti augimui. Ir įdomu tai pažymėti, nes, pažiūrėjau, jeigu pažvelgtumėme į Ispaniją, pamatytumėme, kad per pastarosius ketverius metus mes pasigėdome taupimo priemonių. Kai kuriuose regionuose lik ir buvo kažkas daroma, tačiau per ketverius metus valstybės lygmenių 8-9-10 procentų skiriasi biudžetas e, e, nuo BVP. 10-12 dar tas procentas išaugo. Taigi bandoma lyg ir sumažinti biudžeto deficitą. Yra skatinamos privačios investicijos, bet žmonės neturi santaupų, negali investuoti ir matome, kad 50 procentų sumažėjo investicijų vertinantis nuo BVP ir žmonės neturi reikiamų finansų. Taigi kolegos socialistai irgi pažvelgė, kalbėjusi su Europos Centrinio banko atstovais. Na ir prisimenant tai, kas buvo Švedijoje dešimtajame dešimtmetyje. Aišku, galime kalbėti apie taupimo priemonę siekiant plėtros ir augimo. Tačiau susitikime, kur buvo kalbama apie užsienio politiką, vienas socialistų vyriausybės premjeras pripažino, kad jis sumažino viešasias išlaidas maždaug 10 procentų nuo BVP. Tai buvo bendras apkarpimas visose kategorijose, kad būtų galima subalansuoti biudžetą, o praėjus dviejams metams ekonominė krizė buvo įveikta. Na ir dabar Joren Person visame pasaulyje pasakoja konferencijose, kaip reikia įveikti krizę. Taigi tai nėra dogmatinio požiūrio klausimas, tai yra tiesiog, tai tiesiog reiškia, kad reikia įvertinti mūsų nuomonės šioje srityje liberalai likosi tos pozicijos, kurią aš bandau jau trejus metus paaiškinti. Subalansuotas biudžetas yra reikiama sąlyga siekiant užtikrinti augimą ir plėtrą ir kad būtų apskaitai pasitikima mūsų šalimis. Kartu su ponu, kaip ir ponas Palionė, Palionė, aš irgi manau, kad siekiant e, subalansuoto biudžeto, siekdami subalansuoto biudžeto turime mažinti išlaidas prieš didindami mokesčius Aš manau, kad dėl to mes sutarėme, aišku, reikia įvertinti atskirus atvejus, tačiau dėl tos bendros pozicijos mes sutinkame ir, ir aš manau, kad yra valstybių narių, kurios gali sumažinti valstybinės išlaidas. Pavyzdžiui, kalbant apie infrastruktūrą, čia dažnai matome, kad dirbama yra tokiu tempu, kuris neturi prasmės, nėra logiška tai, kas yra daroma. Ir jeigu pažvelgtum į uh, Tai iš kaštų ir naudos analizės perspektyvos yra šalių pietų Europoje, kur vis dar didinamas valstybės aparatas ir mūsų manimo to nereikia. Ir kas man labiausiai patinka šiame pranešime yra 14 punktas, kur kalbama apie tai, kad Valstybės narės, bandydamos paaiškinti įvairias atsakomybės sritis ir įvairūs valdym, valdžios lygmenys, vietos lygmuo, centrinis lygmuo. Čia reikia įvertinti ne tik bendrus skaičius. Ir yra žmonių, kurie nori tai panalizuoti, yra decentralizuotų šalių, tačiau yra ir centralizuotų valstybių, Ir, pažiūrėjau, kalbant apie mokesčius, pas mus Ispanijoje vyksta tas e, bandymas kažką apkaltinti. Tačiau, kuomet yra decentralizuojamos išlaidos, e, vėlgi kitose valstybėse matome regionų, kurie, kurie kur kas daugiau išlaidauja, nei gauna įplaukų. Na, bet bendrai pritariu pranešėjai ir manau, kad tikrai man nebus sudėtinga, nemanau, kad bus sudėtinga pasiekti sustarimą. Ačiū. E, dėkoju, sako pirmininkas Žaliųjų, vardu panas Gygaudas. Ačiū pirmininkė. Keletas trumpų pastabų. Aš šiandien pasakysiu šešėlinio pranešėjo vardu, pranešėjas Boskurt vardu. Mūsų pozicija yra labai panaši. Mes manome, kad viešiai finansai turi būti tvarūs, tačiau tuo pat metu labai svarbu, kaip tai yra daroma ir kokiomis priemonėmis. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad komisijos ataskaita šiuo klausimu dėl viešųjų finansų yra gera. Ir puiku, kad, yra, kad vyksta esminis darbas. Aš rengiau ankstesnį pranešimą, kur irgi buvo apie tai kalbama. Mes manome, kad iš principo pranešimas turėtų būti detalesnis nei komisijos variantas, nes komisija labai daug pastangų investavo ir išanalizavo esminius dalykus, daugiklio poveikis ir panašiai. Taip pat yra ir keli atvejai, yra skaičių. Na, o dabartinėme pranešime mes aiškiai nepildome savo prievalės reaguoti ir teikti komentarus dėl komisijos pozicijos. Ir čia mes turėtumėme suvaidinti tą savo institucinį vaidmenį ir aiškiau pasisakyti dėl komisijos siūlymo. Pritariu daugeliu pranešėjo minčių dėl to, kad svarbus racionalūs viešieji finansai, kad reikia subalansuoti valstybės finansus ir panašiai. Aš tų dalykų čia nekartosiu. Tačiau nepritarėme štai kam. Būtent, kad a priori galima pareikšti, kad subalansavimas turėtų įvykti tik, tik, tik išlaidų pusėje, ne, ne įplaukų pusėje. Uh, mokesčių poveikis augimui yra nelabai aiškus. Yra Skandinavijos šalis, kur įplaukos iš mokesčių yra didžiulės ir jos yra vienos turtingiausių ir laimingiausių šalių pasaulyje. Yra kitų valstybių, kur daug įplaukų yra iš mokesčių, bet čia kyla nemažai klausimų, e, skaitant ir tą valstybę, kurioje sėdime dabar. Bet aš nekomentuosiu plačiau. Taigi net nesvarbu, kiek didžiulės yra įplaukos iš mokesčių, svarbiausia, kas moka tos mokesčius ir kas su tomis įplaukomis yra daroma. Taigi tokie bendri pareiškimai dėl to, kaip išspręsti viešų finansų problemą, negali būti tokio bendro pobūdžio. Kartais geriau didinti mokesčius, kartais geriau mažinti išlaidas, dar kitais atvejais geriau investuoti į augimą. Ir visuomet čia yra, turi būti pasirinkamas tinkamas politikos mišinys. Taigi, su tokiais plačiais pareiškimais aš būčiau atsargesnis. Taip pat, kalbant apie tai, kad reikalinga subalansuoti valstybių biudžetus, Ir aišku, čia reikia imtis nemenkų pastangų ir siekti tikslų 2020. Tačiau reikia būti atsargiems tam, kad priemonės nepakenktų tikslams. Dėl to aš manau, kad reikia griežčiau čia pasisakyti abiejais klausimais dėl viešųjų finansų problemos sprendimo ir griežčiau pasisakyti apie kovą su skurdu, už, užimtumo skatinimą ir investicijas į ateitį. Gal dar šį beitą pasakysiu. Bet šiaip tai pakeitimus siūlysime ir manau, kad kaip ir anksčiau dirbome praeitie, taip ir šį kartą e, bendradarbiausime ir tikiuosi, kad gausime stiprų tekstą. Panašu, kad yra problemų dėl vertimo, bet aš kalbu angliškai. Gal nėra ta anglų kalba jau tokia bloga, Tai gal mane ir supratot. English is very good, Sven. Danke schon. Ah. Jūsų anglų kalba tikrai labai gera. Ačiū Jums. Neturime ECR frakcijos, nei GUE frakcijos atstovų, taigi norėčiau steikti žodį kitiems komiteto nariams. Kol kas tik ponė Podimata išsakė norą pasisakyti. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jo darbą ir už jo įžanginės pastabas. Turiu keletą pastebėjimų šiuo labai įdomiu klausimu. Aš norėčiau priminti, kad mes išgyvename ekonominę ir socialinę krizę. Todėl yra klausimų, tokių kaip e, kodėl ir kaip, į kuriuos reikia atsakyti. Noriu priminti, kad e, viešieji finansai patyrė krizę ne tik dėl nacionalinių pareigų nevykdymo. Pati krizė kilo ne tik dėl to, kad žlugo viešieji finansai. Aš manau, kad viešieji finansai iš ties yra labai svarbi kiekvienos valstybės atsakomybė, ją reikia prisimti. Ir negalime pamiršti ir politinių pasiekmių. Be to, problemos viešųjų finansų srityje rodo, kad esama sisteminių kliūčių, sisteminių problemų, kurios e, dar nėra panaikintos ir kurios trukdo kuriant ekonominę ir pinigų sąjungą. E, mums reikia rasti atsakymą į klausimus, kodėl ir kaip, kad išbristume iš šių dienų ekonominės krizės. Mums reikia spręsti konkrečiom šalims iškilusias problemas. Reikia atsižvelgti į konkrečių šalių aplinkybės, nes kitu atveju išrašomi receptai nėra visiškai tinkami. Fiskalinė konsolidacija yra būtinybė. Nėra čia jokių abejonių tiek dėl ekonominių, tiek dėl socialinių priežasčių. Tai yra iš ankstinė augimo sąlyga. Be to, tai yra ir sąlyga siekiant užtikrinti atitinkamą tikrumą dėl veiklos, dėl investavimo, dėl pirkimo, dėl pardavimo, dėl apskritai ekonominės veiklos. Fiskalinė konsolidacija ir pasitikėjimas mūsų ekonomika yra labai svarbus. Turime nepamiršti dabartinės realijos, dabartinės būt tikrovės. Daugelis šalių minėjo, kolega Liemas minėjo Graikiją, bet yra ir Airija, Portugalija, Ispanija. Tos šalis turi nuosekliai taikyti jiems parengt, joms parengtas priemonės. Jos e, turėjo per pastarosius dviejus, trejus metus e, apkarpyti savo išlaidas, bet to šios e, šalis dabar turi mažesnės galimybės vykdyti konsolidaciją. Norėčiau grįžti tiesiog prie savo šalies. Kiekvienam šimtam eurui E, galime kalbėti tik apie mažiau negu 80 eurų sumą. Todėl mes turime analizuoti bet kokio ekonominio projekto gyvybingumo ir galimybės būti įgyvendintam, taip pat įskaitant ir privatizavimo projektus. Be to, juos reikia vykdyti pagal atitinkamus kriterijus, atžvelgiant į potencialių investuotojų lūkesčius. Taigi, kalbant apie ekonominės problemas, esame ir politinių, ir socialinių problemų taip pat. Jas ypač kamuoja, tos problemos ypatingai kamuoja kai kurias e, šalis. Problemos taip pat ekonominės yra susijusios su ekstremizmu, rasinė neapykanta. Taigi mes negalime atskirti ekonominių dalykų nuo socialinių dalykų. Labai rimtai turime į tai pažiūrėti. Ir baigdama, aš norėčiau pateikti pasiūlymą. Daugelis tokių politinių iniciatyvų yra priimtinos ES lygių. Manau, kad turime pabrėžti ir akcentuoti tokias iniciatyvas greta nacionalinių priemonių. Kalbu apie europinį požiūrį, europinį būdą imtis reikalingų veiksmų nacionaliniu lygiu. Tas europinis prieimas e, išspręstų fiskalinės ir ekonominės problemas ir tai galėtų būti e, kitų politikų bendra sudedamoji dalis. Aš čia kalbu apie holistinį požiūrį, kuris apimtų finansinio sektoriaus priežiūrą, biudžetinės politikos integravimą, augimo ir užimtumo skatinimą bei struktūrinės reformas mes turime peržiūrėti savo prioritetus, kalbant apie struktūrinės reformas. Kągi mes turime omenyje, kalbėdami apie struktūrinės reformas ir apskritai, kurios e, struktūrinės reformos mūsų nuomonė yra prioritetinės, atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės. Dėkoju poniai podimatai. Dabar pranešiai žodis, prašom, ponė Palonė. Ačiū pirmininkė. labai gerai dabar peržiūrėti šį klausimą. Manau, kad rasime kompromisą. Mano bičiulis Gygo pasisakė. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad mes sutarėme, kad biudžetas turi būti subalansuotas. Visos šalis turi stengtis kurti, sudaryti drausmingą biudžetą. Turime dviejų teisės aktų projektą, šešių dokumentų paketą, taryba balsavo dėl fiskalinio dokumento susitarimo, kurio tikslas yra subalansuoti biudžetą. Tačiau be ekonomikos augimo negalime subalansuoti biudžeto, nes tokiu atveju pateksime į užburtą ratą. Jeigu mes susidursime su recesija, reikės mažinti ir karpyti biudžetinės išlaidas. E, Pone Podimata, aš dėkuoju Jums už pasisakymą. Turime pažiūrėti į ideologiją. Man patinka klausytis intelektualų, bet jie taip pat kartais elgesi provokatyviai. Aš nekalbu tik apie Ispaniją, Graikiją ar Italiją ar Prancūziją. Prancūzija susiduria su didžiuliais fiskaliniais e, sunkumais. Bet ar galime pasiekti ekonomikos augimą, nustatant aukštus mokesčius įmonėms ar šeimoms? Mes turime patvirtinti teisės aktus Europos lygių, kurie paremtų įmonės. Visa ši sistema taikoma įmonėms, šeimoms, ar ji bus gera, ar ji mus kaip tik ves prie recesijos, ar mums reikės ir toliau mažinti viešasias išlaidas, regionų, savivaldybių išlaidas ir taip toliau. Žmonės kalba apie fiskalinę decentralizacija. Bet kur galime sutaupyti? Reikia žiūrėti į viešasias išlaidas, viešuosius finansus. Bent jau aš taip manau. Žinoma, aš esu pasiruošęs išklausyti ir kitų nuomonių, bet kartais situacija viešųjų finansų srityje apskritai yra nesuprantama. Taigi aš siūlyčiau diskutuoti atvirai. Esu pasiruošęs žiūrėti į pakeitimus. Esu pasirengęs išklausyti visų įmanomų kolegų pastabų. Aš suprantu, kad čia egzistuoja skirtingos minties mokyklos, kalbant apie tai, kaip išbristi iš ekonominės krizės, kaip Europai iš, išbristi iš krizės. Žinoma, kad reikia skatinti augimą tiek Europos, tiek ir pasaulio lygių. Pirmininkas, ačiū, ponė Palionė. Spalio 19 diena yra paskutinė diena, kai galima pateikti pakeitimus ir 19 dieną vyks diskusijos ir balsavimas dėl šio pranešimo. O gruodžio mėnesį e, balsuosime dėl šio pranešimo plenarinėje sesijoje. Norėčiau priminti, kad rytoj vyks klausimas dėl bankų sąjungos priežiūros. Jis prasidės 9 val. ASP 3G2 salėje. Ačiū.